Thank you for being here, and thanks to those of you who attended our joint meeting with. Ačiū, kad e, vėl e, susirinkote salę. Ačiū, kad sudalyvavot bendrame e, posėdėje su kultūros komitetu. Tai būtent mūsų jau tradicija dirbam ir su kitais komitetais, kartu ir su kultūros. Kodėlgi ne? Dabar norėčiau pradėti posėdį, kadangi uh, Mes turim baigti tiksliai e, pusę pirmos šią posėdžio dalį, o po to tada tęsim posėdį antrą valandą, kur pasikeisim nuomonėmis su komisijos nare Marian Tyson. O dabar e, kaip tik aptarinėsim darbuotojų perkelimo komandiravimo e, teikiant paslaugas klausimą. Aptarsim pakeitimus. Ir nedelsdama suteiksiu žodį pranešėjams. Mm, pasidalykit, kaip kalbėsit, susitarkit. Pone Moran Šartie pradės, o po to Agnes Jongerijus, nežinau kuri, norės pradėti. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad supratot, kaip mes dirbom, mūsų darbo metodą, e, kolegės Agnės Jongerijus ir mano pačios. Ir kaip e, nekarta, ir mes dabar kaip tik e, išdėstysim du požiūris į pateiktus pakeitimus. Nes taip, mes būtent taip jau dabar paprastai dirbam. Bet pirmiausia, ponė pirmininkė, aš norėčiau atsiprašyti visų kolegų. Mes norėjom, kad, norėjom pakalbėti apie pakeitimus kuo anksčiau, bet kita vertus nėra visų tų pakeitimų vertimo į visas kalbas. Nuo pirmadienio turim mm, tekstą anglų kalbą Tad turim jau tą pirmą tekstą, kuriuo pagrindu galim dirbti. Ir suprantama, tikiuosi, kad e, gana greitai gausit visus dokumentus e, savo gimtosiomis kalbomis, kad mes galėtume tikrai nuodugniai dirbti, nes šiuo atveju labai svarbu tiksliai apibriežti apibrieštis terminus. Na ir dabar mes įžengėm į tokią svarbę darbo fazę tai e, kolegė Agnes ir aš pati, mes dabar įžengiam į tokį darbo pakapą, pa, pa, etapą, tokį, kada jūs e, šešėliniai pranešėjai atstovaujantis įvairioms e, frakcijoms, jūs dabar galėsit išdėstyti mintis apie jums svarbiausius pakeitimus, su kuriais jūs ketina dirbti. Tad uh, Aš kartu su kita bendra pranešėja mes esam nusiteikusios e, dirbti e, atvirai, įsiklausyti. Tik tai noriu pasakyti, kad mes e, ruoždamos šią nuomonę dirbom su valstybių narių atstovais, bet labai svarbu, kad visi galėtumėt išsakyti nuomonę į siūlomus pakeitimus. Dabar noriu pasakyti, kad beveik 5, maždaug 500 pakeitimų pateikta. Ir ačiū už tikrai didelį darbą, bet kita vertus ačiū, kad neužvertėt mūsų darbais. Nes mes iš tikrųjų juk dirbam tu, su tokiu labai svarbiu tekstu ir, ir, ir neturim ten kažkiek e, milžiniško vis dėlto kiekio pakeitimų, me, pakeitimų, mes juos suskirstėm į tam tikras kategorijas ir mes tikrai, kaip sakiau, e, esam nusiteikusios dirbti atvirai, žiūrėti atvirai tuos pakeitimus, norim tiesiog susitarti dėl e, tam tikrų teksto vietų, atsižvelgiant į bendras e, Europos sąlygas, ekonomikos, darbo rinkos sąlygas, jų dinamiką. Tad e, vėlgi tuo pagrindu mes tikrai energingai kipsime darbą, kad suderintume poziciją su įvairių frakcijų. Tad dabar maždaug pusė iš tų maždaug 500 pakeitimų skirta preambulės dalims ir maždaug pusė pačiam tekstui. E, teks, tiesiog turiniui. Tačiau netiekių iš tikrųjų daug labai tų e, turi, su turiniu susijusių pakeitimų. Dabar EPP. 169 pakeitimus pateikė mano pačios EPP frakcija, e, socialist, socialistų partija maždaug 100 ir po to EKR, Aldė ir GUE pateikė kartu maždaug 50 pakeitimų, žalieji ir NF apie 30 ir e, e, NI 7. Tad tokia, toks yra politinis vaizdas e, visų šitų pakeitimų. Na, o dabar toliau suteiksiu žodį Agnes, kad šioji pakomentuotų esminius tuos pakeitimus Ir už tada O e, aš pakomentuosiu e, pirmiausia dėl trukmės. Tai čia maždaug 170 pakeitimų pateikta tam, tai temai. Vieni nori e, išlaikyti e, dabartinę padėtį 24 mėnesius, kiti nori E, pakeisti tą 24 mėnesių laikotarpį, e, prailginant ar sutrumpinant 3 mėnesiais, 6 mėnesiais ir panašiai. Dar siūlomas 36 mėnesių laikotarpis, tai yra didinamas. Tikiuosi, ne, neskaitau greitai, kad vertėjai mane spėja išverčia. Ir kiti siūlo, e, susiūlo Um, apriboti tą laiko terminą, kaip kad uh, jis numatytas dabartinėme reglamente. Na, o dabar, kai reikia atsižvelgti į e, tokią aplinkybę, kai perkeltas darbuotojas uh, pakeičiamas kitu, tai m, mm, daug kas nori e, pasiremti komisijos pateiktų pasiūlymų čia, kur e, šitą punktą būtų galima toliau diskutuoti, aptarinėti nuodugniau. Tačiau labai bendrais bruožais tai, e, ką mes siūlom, kas siūloma dėl pirmiausia to laikotarpio. Na, o dabar žodį suteiksiu Agnes, kad šioji papa, pakalbėtų apie kitas temas. Labai ačiū. Aš irgi savo ruoštų norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie uh, įdėjo didelį darbą rengdami pakeitimų siūlymus, nes labai gerai, kad visi dabar ieško bendro sprendimo. Labai daug žmonių skyrė daug laiko teikdami pasiūlymus, ruoždami ir teikdami pasiūlymus. Pirmiausia, aš norėčiau apsistoti ties pasiūlymai susijusiai su kolektyviniais susitarimais. Čia keletas pasiūlymų buvo pateikta. Ir čia visas spektras. Siūloma, kad perkeltų darbuotojų atveju turėtų galioti visais atvejais e, kolektyviniai susitarimai, atsižvelgiant geogra pagal geografinę tam tikrą teritoriją, sektorius e, ir įtraukiant darbuotojų ir darbdavių organizacijas. Tad čia vienas toks e, frontas, kad reikia taikyti visur kolektyvinius susitarimus. E, e, tad siūloma taikyti universalius susitarimus ir čia vėlgi keliamas informacijos prieinamumo uh, turėjimo klausimas, informacija susijusi su kolektyviniais susitarimais. Tačiau, kaip sakiau, visas spektras um, pakeitimų. Toliau, e, Elizabet, atlyginimų klausimas. Dėl atlyginimų pateikta keletas pakeitimų. Dabar norima kai kuriais grįžti prie minimalaus atlyginimo apibrėžimo tiesiog neminėti atlyginimą, bet minimalų atlyginimą tokią savoką įvesti. Bet atlyginimas tai minimalus atlyginimas plus tam tikras bonusas, mm, premija įvairiais būdais, e, sakykime, po tam tikrų mėnesių skaičiaus ir būtent būtent tai būtų suderinama taip, kad perkeltas darbuotojas ir nacionalinis darbuotojas, dirbantis valstybėje narėje, kad e, iš tikrųjų jie turėtų tas pačias sąlygas. Tai aš tą norėčiau Jums priminti, kad vėlgi nekiltų abejonių dėl to, ką mes čia turim galvoj, kai kalbam apie atlyginimą darbo. Toliau, dar yra, atrodo, 23 pakeitimai. Jų tikslas e, nustatyti, kas kompetitingas būtų nustatant darbo atlyginimą. Ir prisipažinsiu. Iš tikrųjų, ta mintis kilo iš tų mūsų dviejų bendrų pranešėjų. Mes norėtume kad atlyginimo savoka apibrieštų valstybės narės, nes čia ne ES kompetencija nustatyti, apibriežti ir nustatyti atlyginimą. Toliau, du pakeitimai paminėtini, svarbus. Čia atsispindi mintis, kuri buvo pasakyta pirmininkaujant taryboje Slovakijai, kad čia reikia išpildyti tam tikras sąlygas, kalbant apie šešis mėnesius ir 20, e, kiti kalba apie 24 mėnesius, tad e, trumpai e, kalbama apie tris režimus tarptų šešių mėnesių ir 24 mėnesių. Bet uh, Taryba atsisakė šitos minties ir daugiau jie ten ir nebeaptarinėjo. Tad e, būtų įdomu išgirsti tų, štai šitų pakeitimų autorių paaiškinimų, kodėl jie siūlo tokius pakeitimus. Nes mes su Agnes norėtume paprastos administracinė prasme ir kontrolės prasme sistemos, nes juo sistema sudėtingesnė. Nes čia vėlgi galima paminėti e, kontrolės vadinamąją reglamentą, darbuotojų perkelimo kontrolės reglamentą. Tai labai svarbu, kad mūsų nuomonės tekstas dėrėtų su būtent tenu reglamento kontrolės nuostatomis, kad čia mes vėlgi ne, nesukurtume per daug sudėtingos sistemos. Toliau keletas pakeitimų susiję su internetiniais puslapiais. Čia siūloma, e, kad valstybės narės turėtų sukurti tinklalapius, e, kur būtų pateiktama informacija apie uh, atlyginimus, e, kai darbuotojai perkelimai, kad e, iš tikrųjų tiek patys darbuotojai, tiek įmonės žinotų, kokiu taisykliu e, reikės laikytis darbuotojų perkelimo atveju. Agnes. Dabar tam tikros išlaidos ir atskaitimai nuo atlyginimų nes e, tai susijęs su prieš tai buvu, buvusią temą ir po to aš kalbėsiu apie dar kitą temą. Bet dabar dėl išlaidų ir e, tam tikrų sumų atskaitimo nuo e, atlyginimų, nes yra keletas pakeitimų siūlančių taikyti nacionalinės taisyklės, sakykime, kuriomis reglamentuojamos išlaidos uh, E, jų apmokėjimas, išlaidos susijusios su kelione, e, ap, apnakvindinimu, e, maitinimu ir panašiai. Tie, kas siūlo pakeitimus, tai paprastai jie sako, kad reikia užtikrinti, kad kelionės ir apnakvindinimo išlaidos, kad jos nebūtų išskaitomos iš atlyginimų. Ar tai pasakytina kartu ir apie kitas išlaidas, išlaidas susijusias su ten įvairiais, su įvairia įranga, biuro įranga ar mokymo, dalyvavimu mokymo kursais. Tad e, vėlgi yra pakeitimų, kur siūloma kartu ne išskaityti iš atlyginimų ir kitas išlaidas, kaip sakiau, e, mokymo išlaidas, e, biuro išlaidas, nors yra ir kitų nemažai mm, komiteto narių, kurie nesutinka su tuo, tad tą klausimą reikės aptarinėti. Na ir toliau. Subrangovų sutartys. Čia vėl iškyla kolektyvinių e, susitarimų klausimas, siūloma taikyti kolektyvinius susitarimus ir tais atvejais kel, e, yra pakeitimų, kuriais siūloma pakeisti ar, pakeisti ar iš vis atsisakyti, išbraukti komisijos pasiūlymą, e, pasiūlymo šį punktą. Jeigu atsimenat komisijos pasiūlymą, tai ten numatyta, kad jeigu yra numatytos tam tikros nacionalinės prievolės subrangovams, tai tos e, prievolės turėtų galioti ir dar perkeltiems darbuotojams. jeigu tos e, prievolės įtrauktos į kolektyvinius susitarimus, kolektyvinės sutartis, tai tai bus taikoma ir perkeltiems darbuotojams. Tad yra tas ryšys tarp kolektyvinių sutarčių ir subrangovų sutarčių. Yra komiteto narių, kurie remia šią mintį, kiti prieš. Ir sakoma, kad įmonių lygių neturėtų būti taikomos kolektyvinės sutartis perkeltiems darbuotojams, tam, kad būtų galima išvengti E, diskriminavimą. Toliau, apgyvendinimo klausimas, būsto klausimas. Yra nemažai pakeitimų, kuriais e, sustiprinama tai, ką mes siūlom pranešimo projekte. Čia siūloma užtikrinti geras apgyvendinimo sąlygas. Ir tai nes stebina, aišku, mūsų komitete dėl to plačiai sutariama. Na ir mano dabar paskutinis klausimas dėl vadinamųjų pašto dėžučių bendrovių. Čia nemažai yra pateikta pakeitimų dėl tokio tikro darbuotojų perkelimo ar komandiravimo ir kaip būtų galima atskirti tikrą ir fiktyvų Ir dabar e, tais atvejais, kaip siūloma, jeigu darbuotojas nėra tikrai perkeliamas komandiruodamas, tai tada turėtų būti taikomos e, priimančiosios valstybės narės taisyklės, o kitais pasiūlymais numatoma prievolė įmonėms tam, kad jos galėtų priimti perkeltus darbuotojus, turėti tam tikrą metinę apyvartą Ar dar taikyti kitus apribojimus, pavyzdžiui, kai darbuotojai perkeliami turėtų būti iš vie, į to paties sektoriaus ar to paties tipo įmonės, kuriuose jie dirbo savo namo, namuose. Ir kartu numatoma riba būtent atskaitos taškas, būtent kiek metų darbuotojas turi būti išdirbęs, kad jis galėtų būti perkeliamas. Toliau, kitais pakeitimais siūloma, mm, kaip tvarkytis piknaudžiavimo atvejais. Ir čia kalbama apie tai, kad kai darbuotojas perkeliamas, tai jis neturėtų e, tiesiog peržengti daugiau negu dviejų jurisdikcijų. E, čia vėl atsižvelgiama į tai, e, kokios šalies sąlygos palankesnės, kad nebūtų piknaudžiavima tuo. Bet to yra kolegų, kurie mano, kad šiuo metu nereikia šiuo atveju naujų taisyklių, kad reikia geriau įgyvendinti mm, dabartines teisės aktų nuostatas, ypač e, įgyvendinimo direktyvos e, trečių ketvirtų straipsnių dabar toji direktyva įsigaliojo. Tad Elizabet ir mano pačios manimu geresnis nuostatų įgyvendinimas, taisyklių laikymasis, žinoma, yra geras pagrindas, kuriuo mes dirbam. Tad tiek turiu pasakyti dabar. Ir dabar, mielai, išklausysiu jūsų nuomonės. Na ir dar keletą žodelių apie tarpininkaujančiųjų agentūrų e, vaidmenį. Tai keletų pakeitim, ke, e, keletas yra pakeitimų, pakeitimų pateikta, e, kuriais siūloma gražinti trečio straipsnio devintą dalį, kurį siūlo išbraukti komisija, e, kiti e, vėlgi kitais pakeitimais iš esmės nejudinamas tų tarpininkavimo įdarbinimo agentūrų e, statusas. Tad tai iš tikrųjų išdal, didžiaja dalim sutampa su tuo, ką mes siūlom pranešimo projekte ir mes dabar tikrai laukiam tolimesnio gero darbo. Dėkoju, dabar sutiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Iš pradžių ponė McIntyre, ECR frakcijos um, šešėlinė pranešėja. Dėkoju ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjoms už jų darbą. Aš e, prisimenu, kad ankstesniuose e, nuomonių pasikeitimuose aš jau iškėliau keletą klausimų ir man atrodo, kad labai svarbu, kad mes nebandytume skaldyti Europos. Ir kai kurie e, pakeitimai, e, kurie yra pateikti, vis tik tai rodo, kad yra tam tikra takoskira. Ir manau, kad mes neturėtume skaldyti Europos į rytų ir vakarų Europą. Ir man atrodo, kad tikrai mums reikia dar daug nuveikti, kad atrastume konsensusą ir mums reikia pragmatiško, veiksmingo sprendimo, kuris veiktų visose valstybėse narėse, visiems darbuotojams ir įvairioms verslo rušims. Kartais mes nepakankamai vertiname šį tikslą ir mes turime užtikrinti, kad darbuotojai būtų apsaugoti bet aš nenorėčiau, kad būtų e, taikomos tokios priemonės, kurios skatintų protekcionizmą kai kuriuose valstybėse narėse. Nes, pavyzdžiui, kai kurios šalis galėtų potencialiai tomis taisyklėmis pasinaudoti kaip protekcionistinėmis priemonėmis. Ir dėl to man tikrai būtų gaila. E, paprieštaraudama Agnes, norėčiau pasakyti, kad mes turėtume dabar didžiausią dėmesį kreipti, e, kreipti įgyvendinimui e, tų teisės aktų, kurie jau egzistuoja, nes dabar mes susidurėme su gana sudėtingu e, tuo teisės aktų kraštovaizdžiu ir mes turime kalbėti apie ilgalaikį komandiravimą, kai įmonės savo darbuotojus perkelia įmonės viduje Ir e, žmonės užsienyje dirba tikrai ilgą laikotarpį. Todėl aš manau, kad tokioms įmonėms mes turėtume pasiūlyti pakankamą laisvumo lygį, kad jie galėtų e, vykdyti savo verslą. Ir aš būtent ir pateikiau pakeitimus šią temą. Toliau kitas rytis yra, arba kitas dalykas yra suprasti naujas darbo formas. E, Pavyzdžiui, e, gamintojai ne tik parduoda savo produktą, jie parduoda taip pat ir įvairias su tuo produktu susijusias paslaugas. Todėl aš norėčiau e, padėkoti Martinai už e, pusryčius šio ryto, kai mes, kur mes turėjome galimybę išklausyti į, įmonių tam tikrų atstovų e, problemas ir, pavyzdžiui, kai jiem reikia pataisyti kažkokią, kažkokį aparatą e, ir jie turi tą padaryti per tam tikrą laiką, jiems yra sunku tuo metu dar pildyti tam tikrus formuliarus ir taip toliau. Taigi mes turime suprasti ir tas atsirandančias naujas darbo formas. Dėkoju. Toliau, toliau žodis teikiamas ponai Dlabajova, Dlabajovai. Ir e, norėčiau paprašyti visų laikytis laiko limito. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų labai sunku kalbėti trumpai, jeigu nori apžvelgti viską. Bet visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjoms už jų darbą. Ir aš manau, kad tie 500 pakeitimų rodo, kad, e, kad kai, dėl kai kurių dalykų mūsų nuomonės dėja labai išsiskiria. E, mes tikriausiai turėtume didelis dėmesį skirti ne kiekybei, o tų pakeitimų kokybei. Ir e, jau anksčiau, ankstesnėse diskusijose buvo paminėtos e, tam tikros problemos. Nebuvo dar ne vieno šešėlinių pranešėjų susitikimo. Todėl aš dabar viešai norėčiau paprašyti apsvarstyti visas įmanomas nuomonės ir pabandyti e, rasti kompromisus, kurie peržengtų nacionalinės e, politikas. Manau, kad mums būtent reikia to, tokio požiūrio, kuris peržengtų e, būtent nacionalinės politikas. Ir e, visi, aišku, e, norės, kad būtų jų e, pakeitimai, bet kita vertus reikia žiūrėti, ar tie reikalavimai yra realisti, re, re, re, realūs toms įmonėms, kurios komandiru, komandiruoja darbuotojus. Būtent dėl to aš šiandien ir surengiau tuos pusryčius, kad verslo atstovai, įmonių atstovai pasakytų, kas yra jų iššūkiai, su kokiamis problemomis jos susiduria. Jūs žinote mano e, susirūpinimą, mano problemas, bet e, pirmiausias dalykas, kuris krinta man į akis, yra trukmė. Aš abejoju dėl bet kokios laiko trukmės trukmės. E, e, mes turime galvoti apie įgyvendinimo direktyvos tam tikras nuostatas. Mes turime kalbėti e, apie, apskritai apie komandiravimą, o ne tik apie laiko trukmę. Mes daug laiko kalbėjome apie atlyginimus. Aišku, kad kai kurie e, parlamentarai, kurių e, E, kurie yra iš tų valstybių narių, kur yra nustatytas minimalus atlyginimas ir nori, kad išliktų tos nuostatos. Toliau e, subrangos sutartis. E, aš galbūt kai ką norėčiau ištrinti, nes tas, tos subrangos sutartis kai kada yra labai neaiškas. Man atrodo, kad dabar reiktų vis tik atsisakyti tos dalies iš pranešimo, nes kol kas jinai yra labai neaiški. E, nežinau, ar tai yra šito teisės akto e, e, sritis. E, Čia aš turiu omenyje transporto visus klausimus, nes atrodo, kad bus pasiūlytas naujas teisės aktas šioje srityje. Ir galiausiai noriu pasakyti, aš Noriu, kad visos taisyklės būtų aiškios ir paprasta būtų jų laikytis įmonėms. Ir turime e, turėti omeny taip pat e, mažas ir vidutinės įmonės. Reikia neužkrauti joms per neliks didelės biurokratinės naštos. Ir mes turime ome, turėti omenyje e, visas šalis, kurios yra įtrauktos į tą komandiravimą. E, manau, kad mes turime užtikrinti tam tikrus saugiklius ateičiai ir E, būtent tai turime turėti omenyje, laukiu mūsų tolimesnio bendradarbiavimo ir mūsų in intensyvių šešėlinių pranešėjų susitikimų. Dėkoju. Toliau ponia Kari. Ačiū pirmininkė. Ir pirmiausia, noriu padėkoti abiem pranešėjoms, jos dar kartą parodė, kad atvir, laikosi tokio atviro, įtraukaus darbo metodo ir kartu jau iš to, kaip jos pateikė pakeitimų e, paaiškinimą. Tad nemažai pakeitimų e, pateikta, bet e, aš norėčiau pradėti nuo to pagrindo. Mūsų visų pagrindas toks. Tas pats mes visi siekiam, kad už tą patį darbą būtų numatomas vienodas atlyginimas. Ta mintis atsispindi kartu ir Junkerio metinėme pranešime. Tai yra aišku. Kita vertus, E, mes turėtume pripažinti ir tai, kad e, valstybių narių darbo rinkos labai skiriasi e, priklausomai nuo to, ar jos reglamentuojamos įstatymais, ar yra kolektyvinės sutartys taikomos, ar vėlgi orientuojamas į tam tikrus sektorius. Kitai žodžiai tariant, valstybių narių darbo rinkos skiriasi. Tad dabar laikantis to principo, E, vien, vienodi atlyginimai e, to, tose pačiose vietose. Tai e, šiuo atveju iškyla konkurencijos parametras, mes apie tai kalbam savo pakeitimų pasiūlymuose. Mes norėtume, kad mes e, iš, išplečiam apskritai e, atlyginimo e, savoką, atsižvelgiant į sektorius įvairius, į kolektyvinių sutarčių galiojimą. Ir mums labai svarbu, kad valstybės narės galėtų ir toliau apibriežti būtent atlyginimo savoką ir labai gerai, kad į tą dėmesį atkreipė pranešėja. Be to, mes norėtume nustatyti tam tikrą laikotarpį, laiko ribas perkelimui darbuotojų perkelimas turėtų būti laikinas. Čia ne tai, kad kalbėtume apie, kaip sakant, tokį amžiną perkelimą. Tiesiog mes turėtume atskirti perkelimą, perkelimas yra laikinas ir tada į tai turėtume orientuoti taisyklės. Ir kartu uh, jeigu, e, sakykime, darbuotojas tada jau e, dirba šalyje ilgesnį negu nustatytas laikotarpis, tada jo statusas jau e, pasikeičia. Ir aišku, dar mes siūlom pakeitimų, kuriais norim tiesiog sustabdyti tą vadinamąją pašto dėžučių įmonių veiklą. Ačiū. Rankė. Toliau žodis Teri Rankė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, kurie pateikė savo pakeitimus. Reikia pasakyti, taip, mūsų nuomonės išsiskiria, bet e, paskaičius visus pakeitimus, aš matau, kad yra didžiulis noras, didžiulė valia e, sukurti e, gerą pusiausvyrą tarp e, laisvės teikti paslaugas ir. E, darbuotojų apsaugos. Taigi manau, kad vis tik tai mes turime galimybę prieiti prie vieningos pozicijos. Ir noriu pasakyti, kad visi mūsų pakeitimai buvo e, kur, kuriami tokia dvasia, kad e, jie duotų naudos visiems europiečiams. E, tiems, kurie e, važiuoja dirbti į kitas valstybės narės ir tiems, e, kurie dirba savo šalyje. Tai yra, mes nenorėjome supriešinti šitų darbuotojų, mes norėjome, kad visiems bei šimties darbuotojams ES galiotų vienodos sąlygos. Ir visų pirma, mums yra labai svarbu, kad būtų teisinis pagrindas, e, kad jis būtų susijęs ne tik su galimybė teikti paslaugas, bet kad jis būtų susijęs taip pat ir su darbuotojų teisėmis bei e, judėjimo laisvę. Nes e, manau, kad teisė laisvai judėti ES turėtų atsispindėti ir šiame teisės akte. Jeigu kalbame apie atlyginimus, tai man atrodo ir beje tai atsispindi mūsų pakeitimą pakeitimuose, e, kad e, būtent tas išskaitimas e, kelionės išlaidų ir kitų išlaidų kelia didžiulės problemas ir dėl to reikia tą reglamentuoti šioje direktyvoje. Kalbant apie trukmę, E, man kyla teisinio aiškumo problema. Dabartinėje direktyvoje yra e, kalbama apie tai, kad komandiravimas yra laikinas dalykas, e, o vien dėl teisinio aiškumo mes turime apsispręsti, ką tai iš tiesų reiškia ir manau, kad šešėlinių pranešėjų susitikimuose mes turėsime dar tą išsiaiškinti. E, dėl kolektyvinių sutarčių mes matome, kad dabar yra labai ribotas skaičius kolektyvinių sutarčių, kurios galioja, kai yra komandiruojami e, darbuotojai valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra 17 tūkstančių įvairių kolektyvinių sutarčių ir tik tai 20 iš jų yra taikomos e, komandiruojamiems darbuotojams. Taigi matote, kad dar čia yra E, ką nuveikti ir mes turime siūlyti kažkokius sprendimus, techninius sprendimus, kurie veiktų visose valstybėse narėse ir kurie iš tiesų spręstų problemas, nes dabar yra didžiuliai skirtumai e, tarp valstybių narių, ypač kai kalbama apie kolektyvinių sutarčių taikymą komandiruojamės ir, komandiruojamėms ir nekomandiruojamėms e, darbuotojams. Ir e, taip pat. E, mums reikia išsiaiškinti dėl transporto sektoriaus, nes transporto sektorius būtent sudaro labai daug problemų susijusių su komandiravimu. Ir manau, kad vis tik tai šioje direktyvoje turėtų išlikti nuostatos susijusios su transporto sektoriumi. Mūsų frakcija pasiūlė apie 30 pakeitimų Mes juos teikėme dėl to, kad mes norėjome parodyti, kad mes žalieji turime nuseklę poziciją e, šiuose diskusijose, bet mes norime konstruktyviai bendradarbiauti su kitomis frakcijomis, kad Europos parlamentas turėtų savo griežtą poziciją. Nes e, šešėlinių pranešėjų sustikimas e, čia parlamente yra tik pirmas žingsnis, paskui mes eisime į trilogo dėrybas, turėsime šias problemas aptarinėti su komisija ir taryba, todėl manau, kad visų pirma, mes šiame komitete turime turėti labai gerą ir stiprią bendrą poziciją. Dėkuoju, Laura Agėja. E, Lauros Agėjos nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Martan. Merci, Madame le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nenustebinsiu jūsų, pasakydamas, kad e, šis darbas mus tikrai erzina, pykina. Kodėl? Mes aiškiai pasisakom už e, tai, kad būtų panaikinta darbuotojų perkelimo direktyva dėl kelių priežasčių. Nes manytume, kad viena priežasčių to socialinio dempingo, kurį matom ES, yra dėl šios direktyvos. Ir kartu, kad šita direktyva e, iš tikrųjų nepakeis padėties, nes čia su tuo klausimu susiję E, finansiniai interesai. E, pranešėjos paminėjo, užsiminė apie konkurenciją tarp e, darbuotojų iš rytų Europos ir vakarų Europos. Ir aišku, rytų Europos darbuotojai visiškai suinteresuoti, kad šita direktyva ir toliau būtų taikoma bet kita, kito požiūrio laikosi vakarų e, Europos darbuotojai. E, e, kita vertus, direktyvos išlikimu suinteresuotos vakarų Europos mažosios įmonės, kurios naudojasi tokiais perkeltais darbuotojais. Ir kartu uh, kartu tuos suinteresuotos ir stambios įmonės, nes tada tokie iš rytų darbuotojai atvykę e, tiesiog e, žemins tą bendrą atlyginimų masę ir tokiu būdu pelnas didės ir bus galimi didesni dividendai e, įmonių akcininkams. Tad tokia padėtis. Tad čia mes žaidžiam, iš tikrųjų žaidžiam, žaidžiam tais pakeitimais Ir kaip pranešėjos sakė, kad čia siekiama sumažinti socialinį dempingą. Bet taip, iš tikrųjų labai svar, svarbu pirmiausia išnaikinti socialinį dempingą ir apsaugoti mūsų darbuotojus. Ir manyčiau, kad išlaikant direktyvą, kad, kad Bet vėl, kita vertus, kita vertus vėl čia tarsi siūloma, kad pačios palankiausios darbo sąlygos būtų taikomos tiesiog ir perkeltiems darbuotojams iš rytų ir, ir darbuotojams esantiems e, vietoje vakaruose. Dabar perskaitysiu kalbėtojų sąrašą. Is, uh, Aš pati pasisakysiu. Pavel, it's Adam Kosa, it's uh, uh, Mr. Lenners, it's Mr. Kukan, it's Thomas Mann, it's Danuta Jasleveka, it's uh, Renate Weber, uh, Madam Šojderova, Helga Stevens, and then uh, hopefully... Uh, Ule Kristiansen uh, and then Ir tikimės, kad paskui pasisakys pranešėjai ir galėsime baigti kalbėtojų sąrašą. Reiškia, kad jūs negalėsite kalbėti tris minutės, kaip Helga Stevens ir atsiprašau, bet aš esu šešėlinė pranešėja. Aš esu šešėlinė pranešėja, kodėl, eh, kodėl aš esu sąrašo uh, pačioje pabaigoje. Pagal mūsų informaciją ponė McIntyre yra šešėlinė pranešėja, todėl jinai, jai buvo suteiktas žodis. Nėra dviejų šešėlinių pranešėjų šiam klausimui. Taigi, pirmiausia, pasisakysiu aš pati ir noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad mes turėtume teisinį pagrindą, nes mes čia turime kalbėti apie darbuotojų teises, todėl kodėl tas e, teisės pagrindas turėtų būti susijęs tik tai su vidaus e, e, rinka. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie konkrečius atvejus. Ir taip pat pritariu, Juta Štain, e, pritariu Jutai Štainruk dėl transporto klausimų. E, taip pat yra labai svarbu kalbėti apie tai, kad atlyginimo kompetencija yra valstybių narių kompetencija, ponė Madame Šartie pasakė, e, Moran Šartie jau tą pasakė ir valstybės narės pačios turi nuspręsti, kaip jos taikys tai e, praktikoje, bet aišku, e, Europoje negali būti toleruojamas atlyginimų dempingas. E, atsižvelgiant į tvarkaraštį, aš norėčiau, e, kad E, kad būtų išbraukti tie laiko limitai, nes jeigu mes kalbame apie darbuotojų e, teisės ir jeigu tai yra šitos direktyvos pagrindas, tai mes negalime kalbėti e, apie kažkokius laiko limitus. Nes manau, kad vietinės profsąjungos turėtų imtis iniciatyvos, kai reikia. Tai Tai tokios būtų mano pačios mintis, taip aš paaiškinčiau savo pateiktus pakeitimus, o dabar suteiksiu žodį ponui Pavel. Ir norėčiau pasakyti, kad, e, kalbėsime, e, kad kalbėjimo laikas yra labai trumpas. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, naujosios valstybės narės yra labai suinteresuoto šią direktyvą ir aš pradėsiu nuo kelių klausimų nuo klausimų, kurie man neleidžia užmygti kartais. Kaip e, atrodys tai praktikoje, tai, ką mes dabar siūlome, ir kaip tai įtakos tuos, kurie e, į, naudojasi senąją direktyvą. E, ir mes turime būtent tą aptarti su, še, su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. E, ar tie, kurie nesilaiko senosios direktyvos, jeigu jie nesilaiko to, kas buvo nutarta prieš kelis metus, ar e, jie e, ar juos šita nauja, e, šitos naujos nuostatos paskatins e, laikytis tų ankstesnių nuostatų ar apskritai laikytis direktyvos? Mano atsakymas būtų ne. Toliau pašto dėžučių įmonės su jomis reikia kovoti. Aš čia visiškai pritariu tiems pakeitimams, kurie pateikti. Manau, kad mums reikia griežtos komandiravimo direktyvos, e, bet tai gali e, sukelti ir e, darbuotojų migraciją. Tai ką mes darysime su tomis valstybėmis narėmis, kurioms pradės trūkti darbo jėgos. Taip pat, kai išgirdau, kad E, tos įmonės, kurios galbūt gaus naujas sutartis vakaruose, galės siūsti tik tai tuos darbuotojus į komandiruotę, e, kurie jau seniai e, dirba įmonėje, bet juk naujas sutartis kai kada reiškia ir naujus darbuotojus. Jeigu kalbame apie 13 atlyginimą arba kalėdinės išmokas, ne, nežinau, kodėl mes norime apriboti iki šešių mėnesių, tai ką, tada žmogus gaus vieną e, šeštąją atlyginimo. Tai tokie yra klausimai, kurie man kyla ir manau, kad vis tik tai įgyvendinimo direktyva yra geresnė, negu dabar mes vėl bandome e, tarsi dar papildomas kažkokias nuostatas uždėti tiems, kurie ir taip laikėsi nuostatų. Kalbant e, e dėl e, pakeitimų, kaip jau sakiau, aš daugam galiu pritarti, tačiau, pavyzdžiui, nenoriu e, pritarti tam šešių mėnesių apribojimui. Ačiū. To... Ačiū. Stik žodį dabar, ponai Kosai. Kalbėkite trumpai. Pane pirmininkė, bandysiu kalbėti trumpai. Aš gerbiu panešėjas ir tikrai manau, kad jos patikė puikų dokumentą, tačiau nesu įsitikinęs, kad viskas padaryta iki galo. Aš, aš jau, kaip kartą sakiau, tai yra tarsi rytų susidūrimas su vakarais. antra didžiausia valstybė, kurią siunčiami darbuotojai, tai, tai yra Vokietija. Ir a, e, tas principas, pagal kurį mokamas vienodas atlyginimas už vienodą darbą, turėtų būti taikomas. A, bet kurioje kurie valstybėje, taip pat ir Vokietijoje. Tik tai taip mes galėsime įtikinti kitas valstybės narės, kad mūsų ketinimai rimti. pagal atitinkamas sutartis dirbančiojo darbuotojo atlyginimas yra mažesnis už pilną etatą dirbančio pagal darbą sutartis, pagal įprastas darbas sutartis dirbančio darbuotojo. Ir kai kuriais atvejais darbuotojo atlyginimai priklauso nuo įvairių aspektų. Pirmiausia, apie ką mes čia kalbame. Kalbant apie teisinį pagrindą, aš esu įsitikinęs, kad neteisinga žiūrėti tik tai į atlyginimus, į darbo užmokestį. Ir kai kuriais atvejais pastebiu, kad, kad darbuotojai atkreipia dėmesį tik tai į šį aspektą. Žinoma, dar yra vienas, vienas elementas, tai yra socialinė apsauga. Romo vienas reglamentas turėtų būti persvarstytas iš esmės ir aš pateikiau nemažai pakeitimų šio klausimu. Aš norėčiau paklausti e, pranešė, pranešėjų ir e, šešėlinių pranešėjų, ar galima pers, apžvelgti šitos aspektus. Aš, aš kaip advokatas negaliu užmerkti akių prieš, prieš tokius netikslumus. Aš manau, kad atitinkamas, e, atitinkamas reglamentas ir Roma vienas reglamentas turėtų būti turėtų būti persvastytas ir jo turi būti laikomasi. Kitas dalykas, e, e, taip pat pateikti pakeitimai dėl dereguliavimo. Ir norėčiau iškelti kitą klausimą, ar, ar atinkami teisės aktai tikrai yra perkeliami valstybėse narėse, ar jie yra gyvendami ten. Gyvendami ten. Uh, pavyzdžiui, kad ir ta, toje pačioje Prancūzijoje. Nes, pavyzdžiui, e, kai kuriais atvejais reikalavome, kad statybininkai, dirbantis Prancūzijoje, mokėtų prancūzų kalbą, kitaip jie ne, negauna darbo lydimo. Tai yra keistas reiškinys, kuris trukdo įdarbinti komandiruotus darbuotojus. Norėčiau baigti saky, pasakydamas e, tokią mintį, kad e, galbūt jinai prieštarauja e, pranešėjų, pranešėjų strategijai, tačiau manau, kad tai naudinga išgirsti. Panas Leras. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau paprašyti pranešėjams už sudėtingą darbą ir Ir norėčiau padėkoti kolegams, kurie patikė apie 500 pakeitimų, nors tai tikriausiai apsunkins gyvenimą artimiausiam savaitėm mūsų pranešėjams. Mes turime suprasti, kad mes kalbame apie paslaugų laisvą teikimą, mes ne apie darbuotojų laisvą judėjimą kalbame. Darbuotojai turi teisę dirbti ir keliauti į bet kokią valstybę narę, remiantis tos valstybės teisės aktais. Čia mes kalbame apie paslaugų laisvą judėjimą. Uh, ir remiantis dabartinė nuostata, mums reikia daugiau komandiruotojų darbuotojų, o ne mažiau. Ir jūsų faktai taip patvirtina. Tačiau sąžiningomis sąlygomis. Ir šitie pakeitimai, aš ne, ne visus jo mačiau, daugelis kolegų nori, kad būtų sąžiningos sąlygos taikomas komandiruojant darbuotojus, kad, kad būtų paprasčiau juos komandiruoti. Uh, Na, tiesiog pagalvokite apie šios du aspektus ir pabandykite juos įgyveninti. Galbūt jie nesudarinami, bet taip, tai yra mūsų tikslas. Na, galbūt ne taip kaip 10-metyje dabar vyksta darbuotojų komandiravimas. Dabar trys veiksniai yra svarbus. Tai, tai pirmiausia, mes norime nustatyti kad tam tikrą ryšį tarp komandiruojamo darbuotojo ir jo įmonės taip pat turėtų būti darbo užmokestis tinkamas nustatytas. Aš pritariu pranešėjams, kurie sako, kad darbo užmokestis turėtų atitikti nacionalinius teisės aktus. Ir jeigu mes galėsime apibrėžti šioje direktyvoje darbo užmokestį, ką galėsime išspręsti daug problemų. Taip pat yra trukmė to komandiravimo. Vienas iš esminių veiksnių. Uh, mums reikia atitinkamų aiškių taisyklių. Tiesiog reikia pažiūrėti mm, pagal atitinkamą sektorių. Vieni sektoriai daugiau komandiruoja darbuotojų, kitose tai mažai, mažai prasta praktika. Ne, ne, nebus taip, kad mes pasiūlėm sprendimą, kuris tiks visiems. Ir paskutinis komentaras būtų toks, aš sutinku su, su panakozo, mes turime aiškiai sutarti, kągi mes norime pasiekti. Mes norime kompromiso, bet bet kokia atveju tas kompromisas turi būti teisiškai pagristas. Nes kit, kitu atveju mes e, tikrai sutursime su daugybė bylų teisingumo teisme. Ačiū. Panas Kukanas ir po jo panas Manas. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau e, puikiai vertinti pranešėjų darbą, kurios pradėjo mūsų diskusiją šį rytą. Taip pat norėčiau padėkoti už, e, už didžiulės pastangas dedamas, dirbant su šiuo sudėtingu dokumentu. Aš turiu bendro pabudžio pastabas. Aš tiesiog norėčiau išreikšti savo nuomonę. Jie atspindi ir mano pakeitimuose. Aš manau, kad iš esmės komandiruotų darbuotojų e, e, situacijų turėtų spindėti atitinkamus sektorius reglamentuojančius teisės aktuose. E, ir turėtų būti kreipiamas dėmesys į tas įmonės, kurios siunčia tos darbuotojus, kurios veikia ES. Iš tikrųjų, ši direktyva tai nėra kova tarp darbuotojo ir darbdavio. Tai yra, tai yra daugiau užtikrinimas, kad mūsų bendroji rinka veikia. Veikia į abipusės bet dar svarbiau, kad užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamas laisvai. Todėl mes turime a, išklausyti a, pirmiausia tų žmonių nuomonės, yra, kurie yra komandiruojami kiek, kiekvieną dieną. Tai būtent a, ir tos įmonės, kurios komandiruoja darbuotojus, taip pat turėtų būti išklausytos. Taip galėtume užtikrinti, kad nesukursime daugiau administracinės naštos nei darbuotojams, nei įmonėms, kurios juos įdarbino. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Ačiū, panas Manas. Po jūsų, ponė Jazlovecka. Ačiū. Aš taip pat norėčiau, norėjau padėkoti Elizabet ir Agnes. E, kaip matėte, iš e, pristatymą šios temos, tai jos dirba bendrai, jos ir masto bendrai. Aš manau, kad iš tiesų ši, ši direktyva taip pat padės ir, ir darbuotojams, darbdaviams, ir mažos vidutinėms įmonėms, joms mes norime padėti. Kai kurie principai buvo išsakyti. Iš tikrųjų, teisingai pasakyta, neturi žmonės kursti, turi, turi, turi būti aiškiai apibriešta, kad už vienos darbą turi būti vienos atlyginimas. Bet jokių būdų mes neturime nueiti į kitą kraštutinumą, tai į protekcionizmą. Tai, tai Junktinės Amerikos valstybės tai rodė. Nes, nes tai veda į aklygatvį. Iš tiesų, komandiravimas turi būti tikras, realus, o ne apsimestinis. Todėl mes turime nuspręsti, kiek laiko gali būti komandiruojami darbuotojai. Na, nes čia kartais bandoma, sakykime, neva komandiruoti darbuotojus, bet dieva jie dirba savarankiškai ir jiems mokėsime mažiau. Ne. Aš manau, kad a, a, tai tikrai teisinga galvoti, a, galvoti kaip kovoti su tom a, pašto dėžučio įmonėm. Tai iš tikrųjų nėra toks jau menkniekis. Aš, a, aš taip pat esu a, Panamos dokumentų a, komitete. Tai, tai iš tikrųjų svarbi tema tos e, netikros įmonės e, ir, ir netinkamai deklaruotas darbas iš tiesų yra kenksmingas. Mes turime užtikrinti, kad įmonės laikytųsi taisyklių, kad tikrai būtų komandiruojami darbuotojai. Ir tas principas turi išlikti. O dabar dėl, dėl o, atlyginimų, žinoma, atsakingos yra valstybės narės, tai yra aišku. Ir čia klausimas, dar man kyla. O, tai būtent reprezentacinės, kolektyvinės sutartis. Tai kas tai yra? Tai čia atsakymo į šį klausimą aš nes, nesulaukiau. Tai gal sulauksiu iš jūsų. Ačiū. Pane Jezlovėska. Po jos, ponė Bėver. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pasveikinti kolegas, kur, kolegas kur, kurie pateikė savo pakeitimus, nes a, tokia daugybė tų pakeitimų įrodo, kad mes norime aiš, turėti aiškias taisyklės ir skaidrės taisyklės susijusias su komandiruotais darbuotojais, kad, kad būtent komandiruotai darbuotojai dirbtų saugiai ir užtikrintai. Dabar kalbant apie pakeitimus, kuriuos patikė mūsų frakcija, Tai mes norime užtikrinti būtent e, aiškumą, skaidrumą tiek įmonėms, tiek darbuotojams. Dabar kalbant apie tą ilgalaikį komandiravimą, pirmiausia, mes turime įvertinti tesnės e, pasakmes po 24 mėnesių. Yra ir sąrašas tų papildomų taisyklių, papildomų teisių, kurios e, tai gali būti suteiktas komandiruotėsiams darbuotojams. Be to, Apskaičiuojant komandiravimo laikotarpį reikėtų taikyti e, lankstesnį skaičiavimo būdą. Tai dabar orientacinis laikotarpis yra 36 mėnesiai ir turėtų būti galimybė nukrypti, tai yra taikyti tam tikrą išimti iš šio laikotarpio. Be to, mes pasiūlėme nuostatą, kuri leistų uh, uh, geriau koordinuoti šitą reglamentavimą. Ir, kai, kai, ir jeigu komandiruotas darbuotojas, jis, jis apdraustas socialiniu draudimu, tos valstybės, į kurią jisai komandiruojamas, tai, tai reikia taip pat atsižvelgti. Be tų minimalių e, darbo užmokesčio darbuotojai turėtų gauti papildomas papildomą užmokestį, dirbdamas viršvalandžius arba per, per nedarbo dienas. Ir metų pabaigoje jam turėtų būti išmokos, išmokamos premijos. Kalbant apie šitas minimalą atlyginimą, apie premijas, tai juos turėtų apibriežti valstybė narė. 212 pakeitimas yra labai svarbus susijęs su įsipareigojimu paskelbti šią informaciją tinklalapyje. darbuotojas, darbdavys neturi būti baudžiamas, jeigu jisai moka tinkamą atlyginimą pagal taisyklės. Bet, bet to transporto paslaugos e, turėtų būti išbrauktos iš šios direktyvos taikymos ryties, tai būtent kalbant apie e, tranzitinio transporto paslaugas. Tai yra labai e, konkreti yra atskira sritis ir jai turėtų būti taikomas atskiras taisyklės. Europos komisija daugelio atveju pasakė, kad šios paslaugos neturėtų būti prilyginamas kitoms paslaugoms. Turi būti, mes manome, kad transporto paslaugos turėtų būti išbrauktos iš šios direktyvos taikymos ryties. Aš manau, kad 60 procentų komandiravimo atveju yra susijęs su vakarų valstybėmis. Taigi šioje direktyvoje tai būtent tai reikia atsižvelgti. Dabar Renata Vėbrė, paskui panašaudrova. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, aš iš tiesų labai vertinu sunku darbą, kurį atliko visi kolegos, dirbdami šiais dokumentais, atžvelgiant tą faktą, kad mes turime skirtingas nuomonės Aš norėčiau pabrėžti, kad mano nuomonė yra tam tikro nesusipratimo. Pirmiausia, kalbant apie, apie šio direktyvos peržiūros pateisinimą. Mes iš tiesų, mes taip suskaldysime Europoje, ginčytamės dėl šios direktyvos ir nesutardami. Pirmiausia, pažvelgime į statistiką. Tai būtent komandiravimas paprastai vyksta tarp vakarų ir vakarų valstybių. Tačiau, tačiau e, šio, e, šio komandiravimo aukos paprastai būna e, centrinės rytų Europos darbuotojai ir mažos vidutinės įmonės iš rytų centrinės Europos, nes, nes jos susiduria su sudėtingomis sąlygomis ne, šioje rinkoje gali išgyventi tik tai ir tai sunkiai didžiosios įmonės. Todėl mažas labai yra e, susiduria su didžiulėmis problemomis. Mes norime apsaugoti pirmiausia darbuotojus, bet mes turime uh, bausti tik už neteisėtą veiklą. Bet, bet ši veikla taip yra neteisėta. Tai aš nesuprantu, e, kaip mes galime reglamentuoti tokius dalykus, kurie apskaitai yra nereglamentuotini. Tai čia dabar e, nuolat girdime priekaštus dėl e, Lenkų santechniko, bet, bet Lenk, Lenkų santechnikai nebuvo niekada komandiruojami. Bet mes kreipiam dėmesį visus tuos dalykus ir bandome juos atspindėti komandiruotų darbuotojų direktyvoje ir, ir bandome kažką pakoreguoti, kas iš esmės neturi būti koreguojama. O todėl grįžti, vėl turime grįžti prie teisinio pagrindo. Ne, nes pirmiausia, darbuotojų komandiravimas yra susijęs su paslauga. Na, o šiuo, o šiuo atveju bandome išplėsti uh, teisinį pagrindą ir aš prieštarauju tam. Neturėtų būti keičiamas, keičiamas teisinis pagrindas. Taip, aš manau taip pat, kad mes turime atitinkamus teisės aktus, e, skirtus, pavyzdžiui, atskiroms rytims, pavyzdžiui, transportui. Bet centrinės rytų Europos įmonės jau dabar ištumiamas iš bendrosios arba vakarų rinkos. Ir, tai, nes dėl to atitinkamo teisės aktų jos negali vykdyti savo veiklos. Teisės aktai tai ne tik tai yra teisė, tai yra ir taisyklės regioninės arba vietos valdžios institucijų. Aš kalbėjau su daugybė asociacijų, transporto, profsąjungų atstovais. Iš tiesų, e, iš šito, šitie regioniniai teisės aktai apsunkina jų gyvenimą. Šoiderova, and then... Ačiū. Dabar ponia Šoiderova, o po to ponia Stevens. Labai ačiū, ponia pirmininkė. tikrai geros diskusijos, nes mes turim progą paaiškinti savo pakeitimus. Jeigu norim, kad direktyva būtų skaidri, Tai suprantama, turim turėti galimybę paaiškinti priežastis, dėl kurių pateikėm pakeitimus. Pati pateikiau 11 pakeitimų, o paaiškinsiu tik 2. Pirmiausia, dėl teisinių direktyvos pagrindo. Maničiau, teisinis pagrindas turėtų būti išplėstas, kad būtų galima kalbėti ir apie komandiruotų darbuotojų apsaugą O dabar teisinis pagrindas orientuotas į laisvą paslaugų judėjimą. Tad reikėtų gražinti į tekstą 56 straipsnį. Turėtume aiškiai e, įvardyti laisvą paslaugų judėjimą. Kitas mano pakeitimas e, susijęs su transportu. Maničiau, čia būtų galima pasiekti tokį kompromisinį susitarimą. Tai e, reikėtų numatyti, kad dabartinė 1996 metų direktyva galiotų tol, kol komisija pasiūlys e, sektorinę, e, sektorinio teisės akto projektą, e, konkrečiai transportui skirtą. Ir kad kol kas tada e, ta administracinė našta nebūtų užkraunama transporto sektoriui. Beje, ir pranešėjos paminėjo, kad transporto sektorius yra specifinis, jam reikia specifinio reglamentavimo. Tad e, vėlgi, manyčiau, transporto sektorius ir toliau turėtų išlikti 96 metų direktyvos taikymos rytyje ir kol kas nereikėtų padėties keisti. Ačiū. Galiausia Helga Stevens, o po to ponas Kristinsen. Pone Stevens, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, atsiprašau, kad sukėliau painiavus, nes aš maščiau apie kitą dokumentą, kuris bus aptarinėjamas po pietų. Dar kartą atsiprašau. Na, o dabar dėl šio pranešimo projekto. Tai pirmiausia, ačiū abiem pranešėjoms už jų darbą šiuo labai svarbiu klausimu. Darbuotojų komandiravimas yra jautri, svarbi tema ir todėl e, labai svarbu ir toliau kovoti su socialiniu dempingu tai šerdis darbuotojų apsaugos. Tad e, nereikėtų pamiršti tiek vietos darbuotojų e, ir kartu nereikėtų pamiršti būtent e, plačiosios visuomenės požiūrio. Darbuotojų komandiravimas yra susijęs su laikinumu. Ir kita vertus kyla kartais socialinio dempingo e, rizika tam tikrose ypač sektoriuose ir todėl, manyčiau, reikia e, sutrumpinti laikotarpį perkelimo. Jeigu tas perkelimas trumpa e, taip maž, mažiau negu keturis mėnesius, aš, aš mąstyčiau apie šešis mėnesius. Dau dabar riziki, rizikingi sektoriai. Tai čia valstybės narės turėtų spręsti ir situacija šiuo požiūriu labai nevienoda valstybėse narėse. Tačiau reikėtų laikyti subsidiarumo principo. Kita vertus, sektoriai, kuriuose socialinio dempingo rizikos nėra arba jį mažesnė, tai šiuo atveju darbuotojų komandiravimas ne visada reiškia socialinį dempingą. Tuo mes neturėtume pamiršti. Tai svarbus turėtų būti elementas. Ir todėl nereikėtų nustatyti maksimalios komandiravimo trukmės e, tam tikrose vadinamosiose nerizikinguose sektoriuose. Tik aišku, e, komandiravimas e, visada suponuoja laikinumą. Taip, mes turėtume kovoti su socialiniu dempingu, sukčiavimu, bet tai neturėtų būti daroma laisvo paslaugų judėjimo teisės akto sąskaita sąskaitą. Kitas dalykas - tai vienodas užmokestis tiek komandiruotėms, tiek vietos darbuotojams dirbantiems to, toje pačioje vietoje. Tai yra sąlygų sąlyga, jei mes norim tikrai e, kovoti su socialiniu dempingu ir socialiniu sukčiavimu. ES turi kurti gėri, e, darbo vietas, bet e, ne greuti darbo vietų tam tikrose valstybėse narėse, mažindamas standartus. Aš norėčiau, kad tas vienodų užmokesčio principas e, turėtų būti perkeltas į skaidrės, aiškės taisyklės, nes blogos taisyklės bus netinkamai taikiamos arba iš vis jų bus nesilaikoma. O jei taisyklės sukurs papildomą administracinę naštą, tai pakirs ypač e, mažųjų vidutinių įmonių galimybės. Tad e, reikėtų vėl siekti veiksmingesnės darbo rinkos. Na ir dar Atlyginimų nustatymas yra valstybių narių kompetencija, tą norėjau dar paminėti. Kaip e, ir prieš mane kalbėjai, jūsi kolegė sakė, kad mes turim sukurti sąlygas, e, kuriomis laimėtų visi. Tad e, visiškai galiu tam teiginiui pritarti. Labai ačiū. Ačiū ponė Stevens. Dabar ponė Kristensen žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū abiem pranešėjams už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų pasirinktas geras darbo metodas suskirstyti pakeitimus į temas, nes tokiu, geriau mes, tokiu būdu geriau mes suvokiam, kas siūloma ir kas yra direktyvoje. Sutinku su tomu manu, kad mes E, ko, turim kovoti su protekcionalizmu ir socialiniu dempingu. E, sutartyje e, kalbama apie vienodas sąlygas, nediskriminavimą. Tai kartu atsispindi ir dabartiniai direktyvui. Tai yra ta raudonoji linija, taip mes sakom daniškai. Nesvarbu, kad čia raudonoji. Tad iš tikrųjų labai svarbu, kad taisyklės nebūtų apeinamos Ir sutinku su tais kolegomis, kurie mano, jog transportas turėtų patekti į direktyvos taikymo apriepti. Suprantu, kad tas sektorius ypatingas, e, bet kita vertus darbuotojai, kurie komandiruojami į transporto sektorių, jiems irgi turėtų būti taikomos dabartinės direktyvos nuostatos. Tai geras šiaip jau darbas e, visai Europos Sąjungai geras darbas mums, Europos parlamentui, būtent tai rodo, kad e, mūsų darbo apimtis didėja, kad mes tikrai galim tiesiog susitelkti ties šią direktyvą ir tai kartu tenka geras didelis darbas ministrams taryboje, kad e, šie turi padirbėti, kad kuriama peržiūrima direktyva nebūtų skaldomos valstybės narės. Taip, suprantama, yra įvairių požiūrių, e, bet reikėtų vengti to, kad dėl tų įvairių požiūrių viskas tada, kaip sakant, e, išgaruotų ore. Tad mes turėtume tikrai siekti, kad šis pasiūlymas būtų kuo geresnis. Ačiū, kad taip glaustai ir tiksliai pakalbėjot. Dar galėtume numatyti po keletą minučių pakalbėti komisijai. Ir tada liks tik 25 minutės galutiniam pranešėjų žodžiams. Komisijos atstovas kelios minutės ponui Pereirai. Ačiū ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Ačiū pirmiausia, kad suteikėt man žodį. Ačiū abiem pranešėjoms už puikų darbą. Ačiū komiteto nariams už pakeitimus. Sutinku su ponios Šartie e, vertinimu kad e, šiaip jau tų pakeitimų iš tikrųjų nėra jau tiek labai daug, palygint su tuo, koks svarbus šis klausimas. Dabar e, pateiksiu keletą pastabų susijusių su tam tikrais pakeitimais. Pirmiausia, matau, kad e, yra ta platus e, sutarimas dėl to, kad reikia turėti aiškės e, gerai taikomas e, taisyklės, kurias e, ir kad būtų galima patikrinti, kaip jų laikomasi. Mums komisijai aišku, kad pasiūlymai susijęs su atlyginimu e, eina gera kryptim ir dar norėčiau pabrėžti, kokie svarbus pakeitimai susijęs su skaidrumo didinimu. skaidrumu susijusiu su darbuotojų komandiravimo sąlygomis. Tad čia visa tai einama gera kryptim. Tačiau, manyčiau, įvairių skirtingų taisyklių kūrimas, kurios galė, galiotų įvairiais komandiravimo laikotarpiais, tai tik tai sukomplikuotų padėtį, nes čia vėl siūloma iki 6 mėnesių, 12 mėnesių, 24 mėnesių. E, tokios taisyklės tikrai nepadės nei patiems darbuotojams, nei darbo inspektoriams, nei pačioms įmonėms. Maničiau, labai svarbu išlaikyti tos direktyvos pagrindinį tikslą būtent užtikrinti laisvą paslaugų judėjimą, sudaryti vienodas sąlygas komandiruotėms darbuotojams ir sąlygas, kurių būtų laikomasi per komandiravimo laikotarpį. Tačiau toks yra direktyvos išeities taškas darbo sąlygos, kurios galiotų per komandiravimo laikotarpį. Yra pakeitimų, kuriais siūloma nustatyti tam tikrus elementus, bet tai susiję e, ne su komandiravimo laikotarpiu, bet laikotarpiu prieš komandiravimo, po laikotarpiu, su laikotarpiu po komandiravimo. Ir galbūt reikėtų tiesiog atsiriboti nuo to, kad čia reikėtų kalbėti aiškiai apie darbuotojų uh, darbo gyvenimo sąlygas per jų komandiravimo laikotarpį. Toks yra direktyvos tikslas. Dar, beje, e, aš tą esu anksčiau minėjęs, labai svarbus yra teisinio pagrindo klausimas. Mes nepritartume tam, jog būtų numatomos taisyklės, kuriomis e, būtų diskriminuojami darbuotojai perkelti palyginti su šalies vidaus darbuotojais. Tad labai svarbu neišpildyti plėsti, neišplėsti tam tikrų sąlygų rato, sąlygų, kurios būtų taikomas komandiruotėms darbuotojams palyginti su nacionaliniais. Na ir dar, kaip jau sakiau, teisinio pagrindo klausimas. Aišku, jis turi nemažai politinių aspektų, bet tai yra visų pirma teisinis klausimas ir e, Teisingumo teismas yra prieėmęs e, ne vieną sprendimą šioje srityje, e, būtent kaip reikėtų, kokį reikėtų pasirinkti teisinį pagrindą. Ir be to Teisingumo teismas viename sprend, vienos bylos sprendime paminėjęs, kad dvigubas teisinis pagrindas tik tai gali išimtinais atvejais būti ir kad e, vienas teisinis pagrindas yra papildomas kito e, atžvilgių. Tad padėtis yra sudėtinga. Ir man atrodo, kad tos direktyvos tikslas, pakartosiu, e, užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, koma, koma, koordinuojant valstybių narių darbuotojų komandiravimo taisyklės kad Teisingumo teismas e, tą elementą paminėjo kaip svarbiausia. Ir būtent orientuojantis į tai, kartu ir reikėtų tada rinktis teisinį pagrindą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar e, ponios Jongerijus ir Šartie. Mums dar lieka 23 minutės, prašom. All the colleagues for Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju visiems kolegoms, kurie suteikė papildomos dimensijos tam, ką mes perskaitėme raštu. E, džiaugiuosi, kad jūs skyrėte laiko ne tik pateikti pakeitimus, bet taip pat ir pasidomėti e, tuo, kas e, turima omenyje tais pakeitimais ir aš tikiuosi, kad artimiausioje ateityje jūs neišsigasite, jeigu aš jūsų paprašysiu dar kartą e, duoti papildomos informacijos susijusios su pakeitimais, nes kaip jau e, minėjau anksčiau, e, prieš mus yra ilgas kelias, bet aš esu tikra, kad mes e, pasieksime tikslą, jeigu mes sugebėsime įsiklausyti į pasiūlymus ir bandysime atrasti bendrą pagrindą, ant kurio mes ateityje e, sukursime e, gerai veikiančią vidinę rinką ir kad ateityje tinkamai tvar, e, traktuosime e, mažas ir vidutinės įmonės ir taip pat darbuotojus. Tai yra, kad mums pavyks atrasti pusiausviros. Ir taip pat reiktų matyti pasakyti, mes negalime sauliaisti nebūti pribrendę prie to tikslo, nepasiekti to tikslo, nes e, mūsų, nes, um, mūsų Piliečiai to iš mūsų tikisi, kad mes rasime gerą sprendimą ir kad mes pasieksime kažko šiuo teisės aktu. Man pačiai yra labai svarbu, kad mes gintume pagrindinės teises Europos Sąjungoje. Ir iš tiesų laisvės judėjimas, darbuotojų laisvės judėjimas yra viena iš pagrindinių teisių. E, ir mes nenorime sustabdyti šitos teisės galiojimo, e, nes ir savo ankstesnėje karjeroje, kai profsąjungos e, viena iš vadovė, aš manau, ka, maniau, kad žmogus turi teisę dirbti kažkur kitur, nes tai yra jo viena iš pagrindinių teisių. Žmogus turi teisę ieškoti galimybių kitur, jeigu jis galvoja, kad jam kitur geriau seksis. Ir e, dažnai e, e, ta judėjimo laisvė yra, e, ją yra piknaudžiaujama. E, tai yra, ją bandoma neapginti darbuotojus, bet netgi taip pat yra paminamos tų darbuotojų pagrindinės teisės. Todėl aš manau, kad mums svarbiausia yra atrasti pusiausvirą ir pateikti tinkamą pasiūlymą. Todėl e, aš dabar ne, neatsakinėsiu visiems, ne, nereaguosiu į visus pateiktus pasiūlymus, nes. E, nes tada atrodys, kad aš jau žinau, kur yra ta e, bendra mūsų pozicija, kokia jinai bus. Aš turiu savo pačios nuomonę, savo pačios poziciją, bet man atrodo, e, dabar yra labai svarbu pažiūrėti, kaip mums pavyks rasti tą bendrą pagrindą ir kad mes galėtume dirbti kartu. Nes po šitų diskusijų aš tikiuosi, kad mes išgirsime ir kažkokius teigiamus signalus iš tarybos. Jeigu taryba e, dirbs tuo pačiu tvarkaraščiu kaip ir mes, tai e, po darbų taryboje mes turėsime eiti į trišalės dėrybas ir dėl to mums reikia e, pasiekti kiek įmanoma platesnio susitarimo čia parlamente. Todėl e, manau, kad mes turėtume orientuotis į savo tikslą, mes turime siekti rezultato, kuris e, užkirstų kelią socialiniam dumpingui, sustabdytų jį, bet kuris taip pat ir e, e, užkirstų kelią e, potencialiam pro, protekcionizmui, nes tai nėra mūsų tikslas tiesiog baigsiu pasakydama, prašau, leiskite man pakelti e, kartais paskambinti jums ir paklausti, kaip jūs paaiškintume ar plačiau paaiškintumėte savo pakeitimus. Aš e, džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų ne tik su savo bendra pranešėja ir su šešėliniais pranešėjais, bet taip pat ir su visais kolegomis e, komitete. Ir e, taip aš e, paraš, pas, e, par, pasirašysiu savo tikslą virš savo rašomojo stalo, būk pasiruošusi pasiekti šitą tikslą. Ačiū. Merci, Agnes, de cette... Ačiū, Agnes, už tokias teigiamas atviras išvadas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie paaiškino, ko jie siekia pakeitimais. Pirmiausia, kas man krinta į akis, kad dabar keičiasi mūsų, taip sakykime, bent dvasia Aš čia e, pasižymėjau keletą frazių, šiaip daug e, pastabų pasižymėjau, kad mes nenorim skaldyti Europos, buvo pasakyta, kad čia mes kalbam apie europinę dvasę, konstruktyvę europinę dvasę ir būtent e, ta mintis tryško iš visų pas, daugumos pasisakymų, nes e, priešingai juk negalėtume dirbti su teigiamomis išvadomis, jeigu nesivadovautume tokią teigiamą dvas, dvasę kad e, taip čia buvo pasakyta, nereikėtų skaldyti Europos, priešinti. Na ir dar turiu kai ką paaiškinti. Jūs kai kurie bent jau tą paaiški, paminėjot, kad Prancūzija, mano pačios šalis, praeisę savaitę buvo sukrėsta vadinamo Moliero nuostatos. Tie dabar e, vėlgi tie, kas nesilaiko europinės dvasios, nori priimti tokią nuostatą. Čia mūsų generalinė asamblėja ir senatas Senatas užblokavo tokią siūlomą nuostatą, kuri, kuria buvo užsimota prieš komandiruojamus darbuotojus, prieš laisvą paslaugų judėjimą. Bet tokios mintis kyla dažnai vietos lygių, regiono, miesto, savivaldybės lygių. Ir aš pati tikrai kovojau labai ryštingai e, prieš tokią siūlomą nuostatą, nes nes e, turėdama galvoj, kad tai tikrai tokiom siūlomam nuostatom čia siekiama viską išardyti. E, visus principus, tokius kaip e, laisvą piliečių judėjimą, laisvą paslaugų judėjimą, laisvą e, darbuotojų judėjimą. Ir tikrai nebejokit, aš labai esu užsiangažavusi. Aš parengiau tiesiog laišką savo pačios partijai, E, kartais tenka pakovoti, kad savo pačios partijoje tavo balsas būtų išgirstas. Bet e, aš kalbu apie kovą, kurios aš tikrai e, nenu, kurios nenorėčiau, kad ji pasklistų kitur. Tad jūs turbūt suprantat mano ir Agnes ir mano pačios darbo uh, E, dvasę. Aš e, iš tikrųjų dirbu mm, ne tą dvasę, kad aš esu štai iš Prancūzijos, aš, e, aš mastau apie rytų Europą, vakarų Europą, ne. Aš žinau dabar vėl grįždama prie tos vadinamosios Moliero nuostatos, žinau, kokios jos ištakos ir tikrai dar kartą patikinsiu, kad esu visiškai pasiryžusi kovoti su prieš šitą nuostatą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Aš noriu pasakyti, kad aš kartu uh, e, saug, bandau saugoti mus visus, e, visus Europos komandiruotus darbuotojus. Dar kitas dalykas, kuris mums labai rūpi, kad uh, iš visų jūsų pastabų paaiškinimų matyti, kad jūs tiesiog e, tikitės, e, kad e, tikitės, kad mes tiesiog bandysim siekti konsensuso tarp įvairių nuomonių. Kad tai būtų uh, Europos parlamento poziciją, palyginti su tarybos pozicija, tad mums, norint turėti konsensusą, reikia daugumos, parlamento daugumos, su kuria mes tada galim tikėtis laimėti per trialogo dėrybas. Aišku, mums dar visiems teks labai daug nuveikti. Turiu galvoj ne vien mus, abi pranešėjas, ir čia Martina minėjo, kad nebuvo šešėlinių pranešėjų posėdžio, bet buvo susitikę koordinatoriai, o per kitą šešėlinių pranešėjų pakeitimą mes esam užsimoję tiesiog apžvelgti vėl visus pakeitimus ir tuo pagrindu ieškoti kompromisinio susitarimo. Tad praėjusią savaitę Aš čia žiūriu dabar į sekretoriatą. E, per, balandžio penktąją dieną numatomas šešėlinių, šešėlinių pranešėjų sus, posėdis, dabar jau sekretoriatas rengia mm, dokumentus, tad mes tiesiog bandysim derinti uh, nuostatas dėl e, punktų, dėl kurių galėtume pasiekti e, konsensusą. Aišku, e, mes tikrai siekiam, siekiam sutarimo. Na ir man atrodo labai svarbu štai kas, kad mes iš esmės turėtume kalbėti apie tai, kad mes turėtume užtikrinti ir toliau laisvo paslaugų teikimo, judėjimo e, principo laikymasi ir toliau turėsim kalbėti apie vienodo lygio užmokesčius vienodomis sąlygomis, apie atlyginimo klausimus ir, aišku, e, neišvengiamai teks aptarti transporto sektoriaus klausimą. Dėl teisinio pagrindo. Aš e, atkreipiau dėmesį į tai, kad ponas Perera labai atsargiai kalbėjo apie teisinį pagrindą. Jis paminėjo, kad dvigubas teisinis pagrindas gali būti tik išimtiniais atvejais. Taip, bet tai neužkerta kelio tam, kad e, būtų dabar į tą klausimą žiūrima į kitaip, nes mūsų komitetas ne tas pats, kas imko komitetas. Mes kalbam ne vien tik tai apie laisvą paslaugų judėjimą, mes kalbam apie laisvą darbuotojų judėjimą, apie kovą su socialiniu dempingu. Tad e, čia e, yra socialinė konotacija to viso klausimo. Ir būtent uh, šiuo pagrindu mes formuojam politiką. Toks yra mūsų e, darbas, uždavinys. Ta mes turėtume aiškiai pasakyti piliečiams, e, kalbėti apie socialinę Europą, palaikyti ją, apie socialinę Europą, kuri saugo savo darbuotojus. Nes kas labiausia neramina? mūsų darbuotojus, mūsų piliečius. Tai darbo galimas praradimas. Ir tada jie kelia klausimą, tai ką Europa mano mūsų labui veikia, daro. Ar paprastai vėlgi kaltė suverčiama pabėgėliams, kaip atpirki, jie dažnai pasirenkami e, atpirkimo ožių. Taip, čia, e, kai tie klausimai jautrus, bet e, mes tikrai pasiryžusios eiti toliau. Ir tą aš norėjau pasakyti jums, ponė pirmininkė, e, savo kolegiai, jums visiems ir noriu padėkoti Agnes nes e, iš tikrųjų mes esam iš dviejų skirtingų frakcijų ir tikrai grėsmė buvo, kad mes e, pateiksim pakeitimų siūlymų, kurie kardinaliai kirstusi, bet e, taip nebuvo, mes dirbom gerą plačią tokią dvasę ir būtent noriu už tai padėkoti. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmininkė. Ačiū ponė Agnes Jungerius, ačiū ponė Moran Šartie, visada labai įdomu jūsų klausytis, mes dedam į jūs daug vilčių. Na ir dabar e, toliau pratesim posėdį antrą valandą, pas mus atvyks komisijos narė ponė Taisen ir numatomos diskusijos po to apie jaunimo padėtį, jaunimo užimtumą. Tad kviečiu sugrįžti į salę antrą valandą.